iš tiesų neužsima jokia kita veikla, kuri yra nesudarinama su Europos parlamento narės veikla. Taigi ponia Kojus dirbs Teisės reikalų komitete ir taip pat delegacijoje santykiams su Japonija. Japonija ar nėra jokių pastabų? Nėra, tuomet jos skirimas yra patvirtinamas. Dabar pereisime prie ponios